diskusijos baigėsi ir prieš perinant prie kitų diskusijų norėčiau pasakyti, kad iš ECR frakcijos gavau prašymą e, būtent e, dėl pasitraukimo iš delegacijos ir naujo delegacijos nario. Ši plenarinio posėdžio protokole bus šis pokytis e, registruotas. Taigi, Jeigu niekas neprieštarauja, tada šie pokyčiai priimami. Dabar periname prie kito darbo atvarkės.